Pan preseda. So good afternoon, colleagues. We can... Labą dieną, kolegos, galima padėti, pradėti popietinę sesiją. Vakar dienos protokolas paskelbtas, ar kas nors prieštaraujate, jei ne, Protokolas patvirtintas. Pirmasis mūsų popietinio darbo klausimas yra diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybių principo pažydimo. Pirmas klausimas yra Pakistano Penžabo gubernatoriaus Salmantas ir nužudimas. Ir pirmiausia, suteikiame žodį rezoliucijos autoriams, tai yra pirmiausia ponia Šakė. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Pakistane vyksta fundamentali kova. Ekstremizmas turi baigsis, baigtis ypač šventvaigystės įstatymo piknaudžiavimas. Jie sukelia baimės atmosferą, netolerantiškumą ir kai kuriais atvejais ekstremizmą. Mm. Kova, ši kova nėra lengva ir Pakistano vyriausybė ir visi priešai, kurie mano, kad tai yra ne, ne, ne, ne, negalima, e, jiems reikalinga mūsų parama. Gubernatorius tas ir buvo nužudytas savo apsaugininko, asmens, kuris turėjo jį saugoti. Jo dukra Sarbana parašė laišką, kuris buvo išspausdintas New York Times. Norėčiau pacituoti šį laišką, nes ji išsakė visą esmę. Todėl labai gerai panaudoti jo žodžius. Jis sakė, kad ponas Kvadri ir jo šalininkai galbūt jautėsi didžiai, tačiau jie klysta, jeigu jam atrodo, kad jiems pavyko nutildyti mano tėvo balsą ar milijonų į panašių balsus kurie tiki Pakistano, džina, eh, Pakistano pasaulietinio įkūrėjo džina eh, viziją. Tie, kurie sako, eh, kad mano tėvo žūtis buvo paskutinis, paskutinė vinis į karstą, kad Pakistano balsas bus nužu, nutildytas. Ir kiti prisidėjo prie švankėlysės įstatymo pasmerkimo, netgi žymus politikai, Manau, kad tam turime pritarti ir mes. Gubernatoriaus Tasiro dukra mokėsi Europos politikos ir žmogaus teisų. Tačiau daugelis e, jaunimo Pakistane yra mokomi madrasose. Reikia užtikrinti, kad jie turėtų galimybių išmokti e, gyventi įvairiapusiškoje visuomenėje, kuri Pakistane ir egzistuoja. Ačiū toliau ponas Poremba. Pone pirmininkė, praėjus kelioms savaitėms po to, kai e, grasino žlugti Pakistano koalicija, Pendžiavo gubernatoriaus nužudimas sukėlė daug neramumų. Gubernatorius žuvo todėl, kad jis turėjo drąsos ir moralinės galios pareikalauti, kad būtų paleistas krikščionis Hasibibinas, kuris kuris buvo nuteistas šventvagystės įstatymų pagrindų. Šis nužudimas yra tik tai dar vienas išpolis prieš aukšto rango politiką. Tai rodo, kad saugumo situacija yra labai prasta, tai taip pat reiškia, kad Pakistanas e, krypsta link tokios situacijos, kai esantis valdžioje e, rems e, nuolaidų politiką ekstremistų atžvilgių. Vakar mes kalbėjome apie krikščionių persekėjimą, šiandien patvirtinome rezoliuciją. Aš manau, kad ponia Ashton ir jos tarnyba turi naują veiklos e, sritį, tai yra daryti spaudimą Pakistano vyriausybei, kad jį kovotų su ekstremizmu. Pona Korola. Pone pirmininkė, mus šokiravo, tačiau dėja nenustebino žinia apie tai, kad e, gubernatorius e, tas vyras buvo nužudytas. Aš asmeniškai pažinau Benazir Buhuto ir e, kitas žymus politikas tapo, to šalies e, tapo mano gerų draugų. Visus tro, tris, tos tris žmonės sieja nepaprasta drąsa kalbėti tai, ką reikia ir juos kaltina šventvagiste šalyje imamas žingsnių užtikrinant mažumų teisės, pavyzdžiui, numatomos minimalios kvotos valstybės tarnautojų postuose. Vyriausybė raginama peržiūrėti diskriminacinius įstatymus, ypač įstatymą dėl švetmagystės, tačiau šis darbas dar neprasidėjo. Ir nežiūrint kai kurių žingsnių, tai, kad išlieka, kad toliau galioja šventvagystės įstatymas, Tai reiškia, kad teroristai ir ekstremistai gali siekti savo tikslų. Tai negali būti tikrų indėlių į demokratiją. Tikiuosi, kad šią rezoliuciją mes išreikšime savo solidarumą Pakistano vyriausybei, jos kovoje su uh, ekstremizmu ir jo plitimu. Ačiū. Toliau e, ponė Geringerdė Odenberg. Ačiū ponė pirmininkė. Lygiai prieš aš aštuonis mėnesius, gegužės 20 parlamentas patvirtinimo rezoliuciją dėl religijos laisvės Pakistane. Šiandien vėl šią temą svarstome, nes kalbame apie e, diskriminacinį e, nuosprendį pasmerkimą miriop paskelbtą Eišai Bibi už šventvagystę. E, Taigi per tas 8 mėnesius situacija nepasikeitė, ji pasidarė sudėtingesnė. E, Pakistane šiandien gali būti nuteistas ir už žodžio laisvę, ir e, už šventvagystę. E, situacija toje šalyje yra išties labai sudėtinga. Žūna ir krikščionys, ir musulmonai, ir, ir valdžios atstovai visuomenės parama baudžiamojo kodekso pakeitimui, ypač jos 295 punkto C dalį, būtų geras dalykas, nes ten kalbama apie mirties bausmę. Tačiau turime raginti Pakistano politikus, ypač e, opoziciją, siekti šių tikslų. Taip pat raginame mažumų ministerijos veiksmus, taip pat remiame veiksmus, kurių Tikslas užtikrinti geresnę e, žiniasklaidos padėtį. Mes nesikešame į, į Pakistano vidaus reikalus, tik primename, kokia konstitucija galioja šalyje. Toliau, pana Feržija, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Kolegos, pradžiai norėčiau pasakyti, jog paskaičiau bendrą rezoliucijos projektą dėl Pakistano ir dėl Salmano Tasiro nužudimo su dideliu susidomėjimu. Jis sudaro didelį kontrastą su ta rezoliucija, kuri buvo patvirtinta dėl krikščionių mažumų. Tikiuosi, kad šiame parlamente mes visi atsidavę, esame atsidavę žodžio laisviai, tikėjimo laisviai ir mums visiems vienodai turėtų rūpėti visos persikėjimo aukos. Jei jie nusprendžia priimti vieną tikėjimą ar nusprendžia netikėti jokių dievų, mums reikėtų laikytis vienodų standartų. Jokia religija nėra ir nebuvo be kažkokių kraštutinumų. Prisiminkime masinį indų, indienų žudimus e, Latino Amerikoje, Karibų jūros baseinė, inkvizicijos aukas, religinių karų aukas, religinių karų tarp protestantų ir katalikų. Prisiminkime antisemitizmą, kuris e, dėl ko buvo daug, tiek daug aukų 20-ame amžiuje ir kuris iki šiol egzistuoja. Yra ir fundamentalizmo aukų. Labai dažnai nuosaikių pažiūrų žmonės yra aukos. Taigi šioje šviesoje gubernatoriaus Taziro nužudimas yra puikus dėmesys. Tai yra, jis buvo tolerancijos pavyzdys e, išdrysęs pasisakyti prieš ekstremales pažiūras, kurių laikosi jo šalyje fundamentalistų grupės. Šiuo atveju jis pasis, pasakė už Aziją Bibi kuris buvo e, nuteistas. Taigi nepamirškime, kad šventvagystės įstatymas, įstatymai visų pirma taikomi musulmonams, bet taip pat jie turi įtakos ir e, religinėms mažumoms, skaitant moteris, žurnalistus, teisininkus. Na, dauguma tų žmonių, jeigu jie neišpažįsta religijos, turi slapstytis. Taigi pats e, laikas e, komisijai ir išorės veiksmų tarnybai pakeisti savo toną, ponia komisarė. Būtų labai gerai, jeigu jūs tiksliai galėtumėte peržiūrėti susitarimą su Tunisu ir su Pakistanu, kad jie būtų pavyzdys e, ateičiai. Ačiū. Toliau ponia Lambert. Dvi minutės. Manau, kad visi mm, čia esantis norėtų pareikšti Salmano Tazyro šeimos nariams užuojautą. Mes šiandien prisimename, kad jis palaikė Ase Bibi, kurios pozicija buvo tikrai pavojinga, kurios padėtis buvo tikrai pavojinga. Mes Taip pat smerkėme dalies Pakistano gyventojų reakciją į jo nužudimą. Tačiau daugelis žmonių Pakistane jo gedėjo ir darė tai viešai. Turėtumėme prisiminti, kokiu veiksmu ėmėsi žin, žiniasklaida atsakingas pareigūnas ir kaip žiniasklaidoje buvo nušviesta, nušviesta žmogžudystė. Kaip žinome, daugybė, e, daugybė pakistaniečių šiandien grėsia pavojus ir musulmonams, ir krikščionims gyvenantiems šalyje. Pakistano vyriausybė yra nauja demokratiška vyriausybė. Jos e, šalies pasienyje vyksta konfliktai, šalyje vėl E, šią savaitę buvo potvinis. Vyriausybei tenka spręsti nemažai užduočių, tačiau jai reikia palaikymo, plėtojant demokratišką valdžią Pakistano viduje ir kovojant su ekstremistais bei siekiant užtikrinti visuotinės žmogaus teisės. Ir mes, demokratiškai išrinkti parlamento nariai, privalome paremti, palaikyti visus tuos, kurie siekia pozityvių pokyčių ir kalbėti jų balsu, jeigu jie neturi galimybės pasisakyti. Ir mes prašome, kad Pakistano vyriausybė imtųsi veiksmų, ne tik panaikintų išlygas dėl tarptautinio civilinių ir politinių teisų pakto galiojimo, kuri, kurio jie dar neratifikavimo. Ta paskatinome vyriausybę padaryti ir neseniai lankydamėsi su delegacija Pakistane. Norime, toliau darysime spaudimą, kad būtų pakeistas įstatymas dėl šventvagystės, nes tuo įstatymu piknaudžiaujama, o nenaudojamasi. Ačiū, dabar išklausysime kalbėtojų, kurie pasakys politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, ponas Kelam, vienai minutiai. EPP frakcijos vardu. Visi griežtai smerkiame brutalų Punžabo provincijos uh, gubernatoriaus nužudimą sausio ketvirtą dieną. Ši žmogžudystė įvyko dėl to, kad ponas Tazyras pasisakė prieš liūdnai pagarsėjusi šventvagystės įstatymą, kuriuo remiantis persekiojamas kit, kitos, kito, tikėjimo, kito tikėjimo žmonės. Ekstremistai Pakistane sustiprėjo. Mes taip pat suprantame, kad nuosaikus musulmonai ir Pakistano vyriausybė kurios narių ponas Taziras buvo, dar kartą pralaimėjo ir mes reiškiame jiems savo užuojaudą. Mus neramina tai, kad daugelis džiaugiasi sveikino žudiką, tačiau Pakistano visuomenės dauguma pasmerkė šią žmogžudystę. Svarbu, kad įtakingos religinės institucijos pasmerktų šventvagystės įstatymą. To reikalaujama. Linkime Pakistano valdžiai visokiojopas sėkmės kovojant su ekstremizmu. Ačiū. Kalam, social... Ačiū, ponia Kelamai. Toliau socialistų vardu ponas Repo. Puhemies, punevin guvernööri. Pone pirmininkė, Pandžabo provincijos gubernatorius buvo nužudytas ir čia mes kalbame apie religinę netoleranciją Pakistano visuomenėje. Ponas Taseras buvo vienas iš nedaugelio, kuris atvirai drįso kritikuoti šventvagystės įstatymą. Jisai gynė krikščionę moterį Asiją Bibi, kuri buvo nuteista mirties bausmiais, jie netgi lankė kalėjime. Taigi, kaip atrodo žmogaus likimas, kuris, tokio žmogaus, kuris kovoja už krikščionis? ar jeigu Asija Bibi bus paleista, ji taip pat bus nužudyta. Ir todėl kyla klausimas, ar tokia valstybė kaip Pakistanas e, gali e, vykdyti prekybinius susitarimus. Todėl esminis klausimas e, yra toks, jeigu mes e, kalbame apie kažkokią pagalbą Pakistanui ar mui, mui, muitinės paskatas, turime kalbėti ir apie žmogaus teises. Dėkuoju toliau, ponia Oiland. Pirmininkė, gubernatoriaus Salmano Trasiro nužudimas ne tik privati tragedija, bet tragedija ir demokratijai Pakistane. Visi tie incidentai ir bylos išdėstyti rezoliucijoje kartu sudaro baisų ženklą, kad Pakistano visuomenė nenori pereiti prie pasaulietinės visuomenės ir rodo didėjantį ekstremizmą. Kaip Pakistanas gali vadintis demokratinė valstybė, kai religijos laisvė, kur yra garantuota konstitucijos, visiškai ignoruojama taikant šventvagystės įstatymus, kuriems priešinosi Salmanas Tasiras. Norėčiau, kad ES pasvarstyti, kokias pasiekmes tokių įstatymų taikymas gali turėti santykiams su Pakistanu. Pakistanas galėtų uh, gauti naudos daugeliu aspektų, jeigu atšauktų šventvagystės įstatymus ir atšauktų tas baud, nuobaudas. Taip pat tikėčiausi, kad vyriausybė sustiprins priemonės kovojant su smurtiniu ekstremizmu. Smurtas sukelia smurtą ir aš esu įsitikinusi, kad Pakistanas negali savo leisti eskaluoti e, visapimančio civilinio karo su ekstremistiniais grupuotėmis tokiamis kaip Talibanas. Ačiū. Toliau konservatorių ir reformatorių frakcijos vardu panas Černeckis. Ačiū pirmininkė. Dar kartą kalbame apie Pakistaną, apie problemas ir vėlgi susidurime su politiniu nužudimu. Jau ne pirmą kartą mes kalbame šiais klausimais. Patvirtinome rezoliuciją prieš keletą mėnesių O šis klausimas iškyla vėl ir vėl. Tai iš tikrųjų kaip karšta bulvė. Manau, kad turėtume kalbėti apie toleranciją tų musulmonų imamų atžvilgių, kurie e, viešai Pakistane, pavyzdžiui, Pešavare ragina žudyti ir siūlo finansinį atlyginimą už tokius e, nužudimus. Pakistano valdžia visiškai nereaguoja. Turime aiškiai pasakyti, kad tokia inercija, neveiklumas reiškia, kad jie taip pat yra atsakingi už tokius veiksmus. Ačiū. E FD frakcijos vardu grafas Dartmutas asmeniškai turiu pasakyti, kad nemažai laiko praleidau su Salmanu Taziru, kai man, kai man buvo 20 keli metai, mes buvome draugai. Salmanas man parašė į parlamentą, kviesdamas asmeniškai apsilankyti jo namuose Punžabe. Tas laiškas atvyko po to, kai gubernatorius Tasiras buvo nužudytas. Salmanas buvo žavingas, charizmatiškas ir labai išmintingas žmogus. Jis taip pat e, daug sugebėjo ir buvo veiksmingas. Jis atstovavo geriausias Pakistano tradicijas, atsidavęs musulmonas, tačiau ne fundamentalistas. Kaip sakiau, Salmanas e, rėmė krikščionę moterį, kuri buvo nuteista pagal šventvazystės įstatymas. Jis mokėjo už tai savo e, gyvybę. Tai buvo politinis nužudimas. Pakistanas yra ne tik didelė besivystanti šalis, ji turi 20 brandolinių e, galvučių. Aš noriu išreikšti savo didžiulį e, liūdėsi e, ir taip pat susirūpinimą Pakistanu už Pakistaną. Ačiū Jums, ponia. Toliau, ponas Man. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pandžabo gubernatoriaus nu, smurtinis nužudimas rodo, kad visuomenė Pakistane netoleruoja religijų laisvės. Nors tūkstančiai demonstravo po to e, gatvėse, tačiau jie pasisakė ne prieš tokį nužudimą, o jie palaikė žudiką. E, Pandžabo gubernatorius e, padėjo krikščioniai moteriai, kuri nuteista dėl šventvagystės, nes e, ji tariamai pasisakė įžeidžiančiai apie pranašą Muhamedą. Manau, kad mes turime pasisakyti prieš ekstremizmą. Pono Tesero mirtis susilpnina Pakistano vyriausybę. Prieš iš 116 milijonų pakistaniečių tik 3 milijonai yra krikščionis. E, taigi, kas su jais atsitiks, kas su jais bus daroma? Manau, kad Europa turi kuo skubiau įsikišti. Pietų Azijos delegacija turėtų e, paremti krikščionis toje šalyje. Mes turime labai aiškiai pasmerkti žmogžudį ir jo bendrininkus. Dėkoju, ponė man. Toliau ponas Paleckis tai padėtis pakistane itin sudėtinga ir dėl vidaus ir dėl išorės sąlygų todėl e, tokie įvykiai kaip e, politinė žmogžudystė paremta religiniais motyvais ir dar tokio svarbaus asmens be abejo iškart sudrebina visą šalį ir visą visuomenę. po tokių sukrėtimų įvykiai šalyje gali E, e, pakrypti pavojinga linkme religinio fanatizmo stiprėjimo linkme žmogaus teisių apribojimo linkme. mūsų rezoliucija turėtų padėti tam kad vis dėlto būtų kitokia įvykių eiga kad ir šitoje situacijoje vis dėlto e, pakistano vyriausybė rastų jėgų eiti žmogaus teisų stiprinimo keliu ir priešintis religiniam fanatizmui. Ir e, tokie žingsniai iš mūsų pusės turi būti labai remiami. Ir be abejo, teisėjų nepriklausomumas, teisėjų apsauga itin e, sudėtingose bylose dėl šventvagystės. Ačiū. Ačiū. Round... Dėkojame. Ir paskutinis ponas Sovur Čiaba. Pone pirmininkė, Aš labai dažnai pasisakydavau palaikydamas tokius veiksmus, kuomet ES smerkia tam tikras šalis dėl žmogaus teisų pažeidimų. Šiandien norėčiau pasmerkti Pakistaną, nes manau, kad mes negalime palikti likimo valiai tų, kurie pasisako už. Uh, tai tikėjimo laisvę už mažumas. Mes žinome, kad daugelį šalių yra persekiojami krikščionis. E, ne tik Pakistane žudami tokie aukšto rango politikai kaip ponas Tasiras. Todėl mes turime nuolat pabrėžti bendras europinės vertybės. E, ta, viena iš tų bendrų vertybių yra tikėjimo laisvė ir mes tik tuomet save galėsime į save rimtai žiūrėti, jeigu mes aiškiai smerksime e, išpolius prieš krikščionis ir kitas religinės mažumas. Ačiū. Ačiū toliau spontaniškai pasisakantis. Turime nedidelę problemą, nes turiu 14 norinčių kalbėti. Visi gausite galimybę kalbėti, tačiau laik prašom kalbėti nelgiau kaip minutę. Pirmiausia, ponas Silvestris, prašom. Komisarė, Europa turi imtis veiksmų dėl įvykių Pakistane. Gubernatoriaus Nužudimas yra baisus veiksmas, situacija pastaraisiais mėnesiais pablogėjo. Šventvagystės įstatymai yra laisvių pažeidimo priežastis. Gubernatorius, Pužavo gubernatorius pasipriešinęs šiam įstatymui buvo nužudytas dėl to, kad jis buvo nuosaikus ir turėjo drąsos išreikšti nesutikimą su tokiu įstatymu, kurie, kuris pažeidžia pagrindinės teisės. Todėl jeigu mes aiškiai nepasisakysime, galų gale izoliuosime tuos drąsius žmonės, kurie, kuriems reikia mūsų paramos. Ačiū. Toliau ponas Arlakis. Pirmininkė, keli kritikos E, žodžiai dėl to, kaip dalis parlamento ir dalis visuomenės traktuoja Pakistaną ir jo kovą su terorizmu. Man atrodo, kad mes nematome Pakistano vyriausybės ir plėtinės visuomenės pastangų kovojant su ekstremizmu. Visiems turėtų būti aišku, kad 90 procentų ar daugiau Pakistano žmonių yra prieš terorizmą ir jie moka didžiulę kainą už tai gubernatoriaus Taziro mirtis buvo pasmerkta daugumos žmonių ir iškiliausių e, religinių veikėjų, o nusaikieji musulmonai ir vyriausybė e, nukentėjo taip pat, tai reikia pripažinti. Ačiū. Toliau pane Jėtemakė. Ačiū. Ačiū. E, religijos laisvė yra viena pagrindinių žmogaus teisų, tačiau ji pažydinėjama beveik kasdieną įvairiose pasaulio dalise. Tai žiauru ir tai netolerantiška. Šventvagystės įstatymas yra susijęs su uh, karinės diktatūros e, valdymo laikais Pakistane 90-ame dešimtmetyje. Dabar tuo įstatymu pasinaudojama siekiant suvaržyti e, religinių mažumų teisės. Tūkstančiai žmonių, remiantis tuo įstatymu, pasmerkiami miriop kasmet. Pakistano vyriausybė privalo e, panaikinti šio įstatymo galiojimą. Čaltas Tenokas. Salmanas Tasyras buvo palaidotas ir man atrodo, kad mm, nuosaikaus modernaus Pakistano viltis buvo palaidotas kartu su juo. Ji, jis siūlė reformuoti šventvagystės įstatymą ir jis palaikė krikščionę, kuri, de, kuriai paskelbtas mirties nuosprendis. Mes parlamente jau ilgą laiką raginame panaikinti šventvagystės įstatymą. Uh, kuri, kuri dažnai pasinaudojama susidorojant su Pakistano religinėmis mažumomis. Taip marginalizuojama e, Pakistano visuomenė. Džina šiandien būtų šokiruotas pamatęs tai, kas vyksta. Salmanas e, Aziras pasiūlė reformuoti tuos įstatymus. Radikalai ir fanatikai, dėje taip pat ir kai kurie teisininkai E, atrodo laimi ideologinį mūšį Pakistane. Todėl vietinis terorizmas šalyje klesti, kaip galėjome stebėti praėjusią savaitę. Ar ES gali išlaikyti strateginius santykius tokia, su tokia valstybe, atsižvelgiant į mūsų daromas nuolaidas e, prekyboje? Ačiū toliau, toliau panas Kelis. girdėjome, girdėjome apie dvigubą tragediją. Pirmiausia, buvo nužudytas nekaltas žmogus, ką padarė jo apsaugininkas. Aš e, reiškiu žuojate, aš prieš savaitę patyriau panašų įvykį, kol kai 27 metų mergina iš Airijos per medaus mėnesį buvo Mauricijoje nužudyta viešbutyje. Po to buvo bandoma pateikti tai kaip savižudybę. Kita, tai buvo prieš keletą savaičių taip pat lankiausi Amerikoje su delegacija ir sumitikau Pakistano užsienio reikalų ministrą. Jis man pasirodė labai protingas žmogus. You, Ačiū, ponia Keli. Toliau ponas Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Na vraždě... Ačiū, ponia pirmininkė. Komisarė. Tas yra nužudimas. Mus domina būtent dėl nužudimo aplinkybių. Tai įvyko slapta pritarus Pakistano dvasiniams lyderiams. Tai reiškia, kad žudimas uh, Pakistane gali vykti religinių pagrindų ir šventvagystės įstatymų remiantis žmonės gali būti nubausti, jiems gali būti paskirta mirties bausmė. Mes turime daryti spaudimą Pakistano vyriausybei ir kitų šalių vyriausybės turi daryti tą patį, mes negalime gerbti ar, ar su to, to kas mus, mums primena viduramžius 21 amžiuje. Toliau ponas Šegedi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, reikia konstatuoti, kad situacija Pakistane yra tikrai labai sudėtinga ir jis sudėtinga ne tik dėl šio konkretaus atvejo. Apie Pakistaną negalima pasakyti, e, kad tai yra pažangi valstybė. Mes žinome, kad jis susiduria su etninėmis, ekonominėmis problemomis, netgi politinėmis problemomis. Ir visos tos E, visa, visos tos problemos per e, migraciją persikelia ir, Europos, ir į Europos Sąjungą. Taigi mes turime padėti išspręsti tai šaliai šias problemas. Ir yra du esminiai dalykai. E, tai yra išpoliai, kurie vykdomi Afganistane ir Indijoje, o taip pat e, e islamo ekstremistų veiksmai, kurie e, ir tie islamo ekstremistai ir nužudė pona Tasirą. Todėl siūlyčiau palaikyti Pakistaną, kad jis galėtų vystytis. Dėkoju toliau ponė Makovai. Asasinarea guvernatorului Salman Taser, una dintre vocile. Guvernatoriaus nužudimas vieno iš balsų, kuris e, reiškia toleranciją, rodo, kad žmogaus teisų pažeidimų didėja. Žodžio laisvės panaudojimas, pasinaudojimas žodžio laisvę kartais baudžiamas e, kalėjimu ar mirtimi. Jis buvo nužudytas todėl, kad gynė, gynė religinę laisvę. Turime remti tuos, kurie yra drąsus, kovodami už žmogaus teisės ir demokratiją. Raginame Pakistano valdžią nusbausti e, nusikaltelius, žudikus ir atšaukti išmetvagystės įstatymus. Ačiū. Toliau panas Batonas. Pirmininkė, gubernatoriaus Taziro nužudimas yra brutalus nusikaltimas. Jis buvo E, nužudytas atrodo ekstremisko, nes jis reikalavo pakeisti šventvagystės įstatymus. Tai yra tragedija Pakistanui, o ką tai reiškia vakarams? Vietoj to, kad darytume viską, kad kovotume su fundamentalizmu, su jo įsigalėjimu Europoje, mes e, bainobai susitaikyti su jo šarieto įstatymai jau pripažįstami kai kuriuose tribunaluose Junktinėje karalystėje. Yra miestų, kur vadovavimas iš ariato įstatymais. Jūs, mes sukėlėme pramonės revoliuciją, renesansą ir mokslinį amžių. Dabar turime taikyti su, su šešto amžiaus ideologija. Vyriausybės bijo konfrontuoti dėl savo politinio korektiškumo arba dėl kai kurių islamo šalių politinės galios. Turime remti modernius elementus tokiose šalise kaip e, Pakistanas, bet visų pirma turime pasakyti, kad fundamentalizmas neturi vietos modernioje vakarų, vakarų liberalioje demokratijoje. Ačiū. Toliau ponas Prėda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad griežtai smerkiu Punžabo provincijos gubernatoriaus nužudimą. Tai buvo svarbus Pakistano visuomenės veikėjas, pasižymėjęs kova už, su netolerancija ir fanatizmu. Prieš keletą mėnesių mes kalbėjome apie tai, kad reikia kovoti su šventvagystės įstatymais. Noriu priminti Jums, kad galim, tokių įstatymų sukūriama galimybė e, piknaudžiauti, taip pat e, skatina religinę netoleranciją bei diskriminaciją. Azijos Bibi atvejis, dėl kurios e, buvo nužudytas gubernatorius, yra išskirtinis, pavyzdinis. Ir parlamentas turi pabrėžti, kad mes ypač akcentuo, kad mes ypač raginame tą šalį kovoti su ekstremizmu ir kreipti visus blaiviai, kreiptis į visus blaiviai mąstančius žmonės toje šalyje. Toliau ponas Mikolašikas. Ačiū. Pirmininkė, komisarė, norėčiau pareikšti užuojautą Pakistano piliečiams, nes jie prarado svarbų politinį veikėją Salmaną Tasyrą. Mane neramina ir tai, kad šalyje žmonės yra persiekėjami tik dėl to, kad jų įsitikinimai ir religija yra kitokie. Ir krikščionis kaip religinė grupė čia neišimtis. Žmonės yra teisiami remiantis šariato įstatymu. Vienai krikščioniai paskelbta mirties bausmė šventvagystės įstatymo pagrindu. Islamo jėgos yra pasaulietinių jėgų dalis Pakistane, tačiau tai neprisideda prie šalies saugumo didinimo. Vargiai galima tikėtis, kad įstatymo miršenybė šalyje įsitvirtins. Ir norėčiau paraginti visas politinės jėgas bei religinės institucijas palaikyti nuosaikės grupės ir bendruomenės šalyje. Toliau ponas Galeris. Pane Pšeceda, Pakistan ist in. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pakistanas yra trapi šalis, politiškai trapi, nes vyriausybė yra nepakankamai stipri, kad galėtų laikytis nuosaikaus politinio ir ekonominio stabilizavimo kurso ir dėl to, kad armija e, su ją palaikančiais ekstremistais tik didina pasipriešinimą tam kursui. Taip pat jis silpna dėl to, kad neseniai patyrė gamtos e, katastrofą, dėl to, kad e, per dešimtmečius socialinė struktūra negalėjo vystytis taip, kad visi visuomenės nariai galėtų pasinaudoti ekonominio vystimosi vaisiais. Mes turėtume tęsti dialogą su politinės valdžios atstovais ir pabrėžti, kad reikalingas esminės politinės, socialinės ir ekonominės e, per e, svarbus socialiniai ir ekonominiai pokyčiai ir kad būtų palaikomi tos šalies žmonės. Dėkoju ponui Galeriui ir paskutinis mūsų kalbėtojas e, pagal šią procedūrą yra ponas Poseltas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žiauriausi ir krūviniausi režimai buvo e, antireliginiai europietiški režimai, tai yra jakobinų ir komunistų e, režimai. Todėl yra neteisinga kalbėti taip, kaip kalba ponė Veržian. E, dažnai religijos yra panaudojamos politiniams tikslams ir būtent su tuo mes turime kovoti. Tokią, tokį pavyzdį matome ir Pakistane. Tačiau e, kiek žinome, Pakistanas buvo sukurtas būtent religinių pagrindų. E, tai buvo mus, musulmonų šalis, kuri susikūrė po to, kai e, buvo išdalintos buvusios Junktinės karalystės kolonijos. Taigi mes turime suvokti tos šalies istoriją, tačiau kita vertus turime e, kovoti už tai, kad ta šalis vystytųsi pažangiai, kad ji e, e remtų tikėjimo laisvę, kad remtų krikščionis ir todėl mes turime žymiai aktyviau labiau pasisakyti už krikščioniškasias vertybės ir už krikščionis, nes būtent mes, europiečiai, turime pasisakyti už krikščionių teises. Dėkoju. Matau, kad ponia SHR dar nori pasi pasisakyti, ji bus paskutinė mūsų kalbėtoja. Ačiū, ponia pirmininkė. Daugelis jau minėjo, kad Salmanas Taziras kovojo su tais, už tuos, kurie neturėjo jėgų kovoti už save ir visada kovojo su neteisingumu. Jis buvo už demokratinę valstybę ir e, gana griežtai kritikavo šventvagystės įstatymus. Jis sakė, kad tos įstatymus parengė žmonės, todėl žmonės gali ir atšaukti ar pakeisti juos. Daugelis minėjo, kaip jis kovojo už krikščionės moters gyvybę. Visi šie darbai galų gale kainavo jam gyvybę. ES turi paremti visas jėgas Pakistane, kurios siekia pažangos. Ne visi pakistaniečiai remia fundamentalistus, todėl visose užsienio politikos srityse turime kovoti su šiais reiškiniais Pakistane. Ačiū toliau žodis komisijos nariui Fülleriui. Norime išgirsti komisijos nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Šiandienos diskusijos dar kartą įrodo, kad ES šokiravo brutalus pono Salmano Tasyro nužudimas. Punžabo provincijos gubernatoriaus nužudimas Islamabade įvykęs sausio ketvirtą dieną. Vyriausioji galiotinė Ashton griežtai pasmerkė šį įvykį savo pareiškime sausio penktą dieną. Ji taip pat paragino Pakistano vyriausybę pasirūpinti, kad tie, kas vykdė nusikaltimą, būtų nubausti. Šis nužudimas ypač neramina dėl to, kad remiantis mūsų pasiekiančiais duomenimis, jis susijęs su pono Tasyro griežtu pasisakymu dėl krikščionės Asijos Bibi e, pasmerkimo, nuteisimo miriop šventvagystės, dėl šventvagystės. 2010 metų lapkričio 12 dieną e, įgaliotinė Ešton išreiškė didelį susirūpinimą dėl e, mirties nuosprendžio Asei Bibi. Ji paragino Pakistaną panaikinti mirties bausmę ir puoselėti žmogaus teisės numatytas tarptautinėse konvencijose, kurių šalimi Pakistanas yra. ES yra nekarta iškėlusi klausimą dėl tolesnio šventvagystės įstatymo taikymo, bendraudamas su uh, Pakistano vyriausybė, ypač žmogaus teisų dialogo kontekste. Mes suprantame, kad šventvagystės įstatymai savo dabartiniu pavydalu sukuria nemažai progų piknaudžiauti ir jis ypač pasinaudojama susidorojant su religinėmis mažumomis. Mes taip pat žinome, kad pasitelkėmi melagingi kaltinimai sprendžiant uh, asmeniškus nesutarimus arba siekiant asmeninės naudos. Mus e, paskatina kai kurie Pakistano vyriausybės žingsniai, bandant spręsti, pakeisti labai kontroversiškus to įstatymo aspektus. Idealiu atveju šventagystės įstatymai turėtų būti visiškai panaikinti. Deja, pono Tasyro nužudimo atveju Buvo nemažai visuomenės palaikymo ženklų šiam įvykiui. Žinome, kad paskatos ne tik fatvos ne tik ponui Tasyrui, bet ir kitiems žymiems veikėjams, kurie pasisakė už šventagystės įstatymų reformą. Neapykantos ir smurto skatinimas nebaudžiamai neturėtų toliau vykti. Pakistano vyriausybei tenka atsakomybė apsaugoti savo piliečius ir mes tikimės, kad ji padarys viską, uh, užtikrindama savo piliečių saugumą. Baiminamasi, kad pono Tasyro nužudimas iliustruoja ekstremizmo ir netolerancijos augimą Pakistane. Turime suvokti, kokia situacija yra susidariusi ir labai kruopšiai apsvarstyti savo reakciją, žinant, kad Pakistano vyriausybė ir jos ir, ir jo ir Pakistano demokratinės institucijos susiduria su labai dideliais iššūkiais. Tačiau reikia labai aiškiai pasakyti štai ką. Nėra kitos alternatyvos, o tik toliau stiprinti demokratyves ir pažangės jėgas, demokratiškas ir pažangės jėgas Pakistano visuomenėje. Pakistano konstitucijoje aiškiai ginamos mažumų teisės. Vyriausybė atitinkamai turi kovoti su ekstremizmo protrukiais ne tik pasienyje, ir, bet ir Pakistano miestų gatvėse. Turime toliau akcentuoti švietimą ir e, vystomą į bendradarbiavimą. Reikėtų daugiau nuveikti, užtikrinant pakantumo sklaidą švietimo sistemoje, ypač mažumų atžvilgių. Mes visi suvokiame, kokia sudėtinga yra padėti žmonių, kurie Pakistane priklauso uh, tautinėms ir religinėms mažumoms. Kalbu ne tik apie krikščionius, bet ir hindi, šytus, amadžius bei kitus. Europos Sąjunga turėtų atstovauti jų interesus, o ne kažkokios atskiros konkrečios religinės bendruomenės interesus, nes tai tik tai m, mm, dar padidintų prarąją tarp krikščionių ir musulmonų. Mes turime toliau e, akcentuoti būtinybę užtikrinti kiekvieno asmens teisę į religijos laisvę Pakistane ir visur kitur. Ačiū uždėmesi. Thank you, Dėkojame komisijos nariui. Diskusija dėl Pakistano baigta. Gavome septynis pasiūlymus patvirtinti rezoliucijas. Balsuojama bus po diskusijų kitais dviem klausimais.